Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Pradėkime posėdį, sveiki atvykę. Sveikinu komisijos atstovus. Nėra jokios rizikos, kad aš savo šalyje tapsiu žemės ūkio ministru. Dėkoju už pasiūlymus, aš lieku dirbti šiame komitete. Norėčiau paklausti, ar jūs pritarite darbo tvarkiai? Atrodo, kad niekas neprieštarauja. Paminėsiu, kad e, yra užtikrintas e, kalbų režimas ir jūs galite kalbėti visomis kalbomis, oficialiomis kalbomis turėtume patvirtinti kovo mėnesio mūsų posėdžio protokolą. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet e, protokolas yra tvirtinamas. Taip pat norėčiau informuoti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Gerbiami kolegos, iš karto pradėkime viešuosius svarstymus apie naujųjų valstybių narių patirtį įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 2009-2013 metais. Mes pakvietėme į posėdį šešis ekspertus, kurie pasidalint savo patirtimi apie tai, kaip naujose valstybėse narėse buvo įgyvendinamos bendrosios žemės ūkio politikos nuostatos. Šita patirtis yra labai svarbi siekiant apie šios politikos supaprastinimą, siekiant susitarti su, politika, su taryba ir komisija. Mes šios svarstymus organizuosime trimis dalimis, kiekvienoje dalyje po ekspertų pasisakymo suteiksime galimybę kalbėti ir komiteto nariams, parlamentarams. Taigi, kiekvienoje dalyje kalbės po du ekspertus. Pirmoje dalyje mes kalbėsime apie tiesioginės išmokas ir vienkartinės išmokas už plotą. Suteiksiu žodį pirmiausiam ekspertui, tai yra Vojcek Pomaida, kuris yra Žemės ūkio programų paramos fondo direktorius Lenkijoje. Jis kalbės apie patyrimą sukauptą Lenkijoje įgyveninant bendrai žemės ūkio politiką po to, kai Lenkija įstojo į ES. E, pirmoje dalyje kalbės taip pat Balaš Džorfi, tai Vengrijos žemės ūkio rūmų pirmininkas. Jis kalbės apie Vengrijos e, ūkininkų lūkesčius įgyvendinant reformuotą bendrąją žemės ūkio politiką. Norėčiau, kad svečiai nekalbėtų ilgiau kaip 10 minučių. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį kolegai Pumaida. Atrodo, kad des prašo žodį pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Tu paminėjau vyriausybės uh, sudarimą Italijoje. Jeigu mūsų komiteto pirmininkas iš tikrųjų būtų pasukęs Romos kryptimi, tai būtų buvę labai gaila, kadangi mes dabar periname į patį esminį mūsų darybų etapą ir būtų labai liūdna, jeigu mūsų pirmininkas nebūtų vadovavęs šiam komitetui iki kadencijos pabaigos. Dėkuoju Albertui.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 vienkartinės išmokas už plotus, apie bendrą žemės ūkio politiką, kaip jį gyvendina valstybėse narėse, ypatingai kaip dirba mokėjimų agentūros, kaip yra vykdomi mokėjimai ir kokios mes esame sukaupę patirties. Man teko galimybė vadovauti tokiai agentūrai 2003-2005 metais. Tai buvo tas momentas, kuomet Lenkija buvo neseniai įstojusi į Europos Sąjungą, mes prieš stojimą dar buvome atlikę šiokių tokių darbų ir būtent tuo met, kai vadovavau tai agentūrai ir, ir vyko tie pirmieji mokėjimai. Kaip tikriausiai žinote, mūsų patirtis yra panašiai į kitų, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 metais patirtį. Iš pat pradžių buvo užsibriešta labai konkrečių tikslų. Ir ką jie reiškia, ką jie reiškia toms valstybėms. Aš aišku, kalbėsiu tik apie Lenkiją. E, pirmiausia, mums teko pakoreguoti institucinę ir teisinę sistemas, dar rengiantis narystiai ir taip pat, kai tik tai įstojome, mums teko įgyvendinti ES teisyną ir taip pat parengti institucijas, kad jos galėtų dirbti su naujais ES teisės aktais. Kalbant apie kokybę, sanitarnės priemonės, irgi čia reikėjo daug ką nuveikti. Taigi, tai leido išplėsti mūsų rinką, ES rinką ir tai buvo tam tikra motivacija mums dirbti ir konkuruoti su kartais daug stipresniais ES partneriais. 2004-2012 metais per tą laikotarpį Lenkijos žemės ūkiui buvo skirta 40 milijardų eurų. Tiek per tą laikotarpį gavo Lenkija. Ir čia į tai eina ir ne tik tai ES lėšos, bet ir nacionalinis biudžetas. Neseno biudžeto lėšos žemės ūkiui. Turime nepamiršti, kad tuo metu mes nešėme įnašą ir į ES biudžetą, iš savo nacionalinio biudžeto. E, šioje skaidrėje matote pirmą ramstį, antrąjį ramstį ir kiek buvo mokama vienam gyventojui. Ir jeigu, kaip matote, 120 buvo mokama už hektarą, Tai yra mažiau nei 345 šektarą, tai yra europinis vidurkis, e, imant visas 27 valstybės narės. Kodėl buvo pasirinktas, pasi, pasirinktos vienkartinės išmokos už plotus? Pirmiausia, dėl to, kad pagal PPO sistemą tai yra atsiejama nuo gamybos. Darbotvarkės 2000 peržiūra įrodė, kad panašias, panaši supaprastinta sistema panašu, kad bus pritaikyta ir 15 senųjų ES valstybių narių, kurios jau buvo sukaupusios e, žūp patirtį. Ši sistema leidžia mums įsisavinti tas lėšas, kurios buvo numatytos e, Lenkijos žemės ūkiui per pirmosius metus. Ir, aišku, tai buvo atitinkamas supaprastinimas ūkininkams, nes buvo taikomos paprastesnės e, dokumentų užpildymo, paraiškų pateikimo procedūros ir taip pat tų paraiškų pakoregavimo, pataisimo procedūros. Kodėl tas sistemos, tas sistemos supaprastinimas buvo toks svarbus Lenkijai? Lenkijos plotas, kaip matote, 312 tūkstančių kvadratinių kilometrų yra tie referenciniai plotai, tai yra, 30, jų yra virš 34 milijonų ir tada yra BIPS e, referenciniai plotai, kurių yra virš 10 milijonų. Taigi tas bendras referencinis plotas yra 45 procentai visos Lenkijos teritorijos. Užregistruotų ūkininkų yra 2 milijonai, vidutinis ūkis maždaug 10,38 hektaro ir tie, tie ūkiai auga. 2000 metais galbūt tas augimas nebuvo toks ryškus, tačiau vėliau tikrai tie ūkiai smarkiai augo. Ir, da, kaip sakiau, dabar maždaug 10,38 hektaro yra įprastinis ūkis. Paraiškų skaičius tiesioginėms išmokoms maždaug 1,4 milijono per metus, tai yra nemažai. Ir, žinoma, visuomet galima tai palyginti su sava patirtimi, sava stati, savais statistiniais duomenimis, tačiau reikia palyginti ir su ūkininkų skaičiumi kiekvienoje valstybėje narėje. Taip pat Lenkijoje yra, Lenkija taikomi labai specifiniai reikalavimai dėl vienkartinių išmokų užplotus. Už hektarą, kai yra palankio žemės ūkiui sąlygos, e, tuomet tas plotas 14,1 milijono eurų. Ir taip pat tie paketai yra išskirstomi atsižvelgiant į lotus ir e, produktus, už kuriuos yra mokamos išmokos. Išmokos už plotus, kai yra įvertintos, jog, įvertinta, jog tai yra palankios žemės ūkiui sąlygos. Yra, aišku, tai tikrinama, um, tikrinama atsižvelgiant į aplausoginius socialinius reikalavimus. Lenkijai numatytas dešimties metų phase-in laikotarpis, kol bus pasiektas atitinkamas lygis. Kitoje skaidrėje matome 2004-2013 metų laikotarpį ir mes dabar metai dar yra tik tai pusėje, taigi 13 metų duomenys dar nėra baigti, išbaigti, tačiau čia jau matome, koks yra procentas sudaro, kokį procentą sudaro ES išmokos ir po to, kiek mes gauname iš ES ir kokį likutį gauname iš nacionalinių biudžetų. Čia yra ta, tas algoritmas, dėl kurio buvo susidėrėta dar mums prieš įstojant į ES. Iki 2006 metų dalis lėšų buvo pervedama iš regionės plėtros fondo į tiesioginių išmokų sistemą. Dabar kalbant eurais ir matote konkrečius metus skaidrėje nuo 2004 iki 2006 metų maždaug 5 milijardai eurų, po to visi kiti metai. Ir čia matome, kaip skiriasi tos sumos, kiek jos varijuoja. maždaug 3,3 milijardų per metus yra išmokama. Toks vidutinis yra skaičius. Ir taip pat 2012 metus, jeigu pažvelgtumėme, čia dar irgi e, išmokos dar nėra galutinai išmokėtos. Tai dar nėra galutiniai rezultatai. Vienkartinių išmokų už plotus schema, kiek ji palanki mums ir e, remiantis mūsų sukaupta patirtimi, e, E, pristatant Lenkijos situaciją. Na, mes manome, kad šita BIPS sistema atitinka paramos schemas, priemonės, kurias siūlė Europos komisija ir išmoka yra susieta su tuo, kiek yra tenkinama reikalavimų kiekvienam, kiekvienam plotui. Tokiu būdu galima geriau panaudoti numatytas lėšas, nes ta numatyta finansinė suma yra išdalyjama kiekvienam hektarui, už kurį gali būti gaunama išmoka. Ir tokiu būdu yra išvengiama lėšų neįsisavinimo problemos. Ir taip pat ši sistema leidžia mums sumažinti socialinės ekonominės sąnaudas. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie galimus pokyčius. Jeigu sistema bus keis, keičiama, nemanau, kad tą palankiai sutiktų ūkininkai. Tai sumažintų pasitikėjimą Ir kažin ar tokie pokyčiai situaciją ūkininkų padėtį pagerintų. Mes bijome, kad tokie pakeitimai tik tai dar padidintų gyvendinimo kaštus. Jeigu norime įgyvendinti naują sistemą, tai be jokios abejonės reiškia, kad e, turė, išauks ir administraciniai kaštai. BIPS sistema pati savaime nereiškia, kad negalima pritaikyti kokios tai kitos paramos sistemos ar priemonės tą galima numatyti pagal naują, naują tiesioginių išmokų sistemą, pažiūrėjau, jauniems ūkininkams, mažiems ūkiams ar susijęs išmokas su gamyba. Galiu pateikti daugiau pavyzdžių. Tarkim, kokius kaštus patiria Lenkija, kalbant apie tiesioginių išmokų aptarnavimą. Kasmet kiekvienos paraiškos apdorojimas maždaug e, išauga iki 100 eurų. Metinių BIPS prašymų kaštai sudaro per metus maždaug 140 milijonų eurų. Tai yra ir patikrinimai vietoje. Ir žemės ploto identifikavimo sistemos įdėgymas, jeigu išskirstytumėme viską metų eigoje ir palygintumėme su tuo, kiek pinigų yra išmokama šaliai, tai sudarytų 4,5 procentų, procento vien tik tai būtų administracinės išlaidos. Taigi, kokios išvados ir kokios ateities perspektyvos mes tikimės, kad BIP sistema bus išsaugota. Tik tai kyla klausimas, na, kodėl reikia atsisakyti to, kas veikia, veikia sklandžiai ir gerai. Juolab, kad šis sprendimas yra labai iškus, gerai suprantamas ūkininkų. Mes manome, kad VIPS sistema yra paprasta, integruota sistema, kuri visapusiškai atitinka PPO reikalavimus. Taigi, galbūt reiktų kelti savo kitokį klausimą, ar nevertėtų išplėsti šios idėjos, šios minties ir tą PIPS sistemą pritaikyti taip, kad būtų galima ir BŽUP politiką šiek tiek supaprastinti. Apie supaprastinimą mes kalbame apskritai labai daug, bet jeigu pažvelgtumėme į praktinę pusę, į e, naujasias finansinės perspektyvas, aš nematau čia daug elementų, e, kurie suteiktų vilties, kad situacija ūkininkams suprastės ateityje. Priešingai, procedūros gali tapti dar sudėtingesnės ūkininkams. Na ir visiškai pabaigai, pirmininkė, aš manau, kad jeigu norime pakoreguoti išmokų dydį, pridengti jį prie ES vidurkio, tai turėtų būti absoliutus mūsų tikslas. Tačiau turėtumėme atsisakyti asignavimų pagal e, istorinės e, priežastis reikia naudoti vien tik tai naudojimo žemės ūkio paskirties ploto kriterijų. Ačiū. Il signor eh, Pomaida. E- Ačiū, dėkojame ponui Pomaidai. Ir dabar žodį suteikiu iš karto e, tą pačią temą, vienkartinių išmokų užplotus schema ir tiesioginių išmokų tema. <clears throat> ponui Balaš Gijofi, kuris yra Vengrijos žemės ūkio rūmų vadovas ir jis kalbės tą pačią temą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma prisistatyti. Esu žemės ūkio rūmų narys Esu kilęs iš nedidelio kaimo ir iš tikrųjų dirbu žemės ūkio srityje, žemės ūkė. Šiandien čia esu kaip žemės ūkio rūmų pirmininkas ir kalbėsiu apie mūsų e, padėti mūsų žemės ūkija. Mūsų e, tie žemės ūkio rūmai buvo įkurti neseniai ir jie sparčiai išaugo, iš pradžių buvo 110 narių, dabar jų skaičius išaugo iki 350, nes visi dirbantis žemės ūkija privalo tapti šių rūmų nariais. E, visi dirbantys žemės ūkėje ir taip pat siekiantis užtikrinti ekologišką Vengrijos žemės ūkio plėtotę. E, Taip pat tie, kurie nori, kad e, Vengrijos žemės ūkis būtų e, konkurencingas e, tarptautiniu mastu. Kalbant apie tai, kas mums paranku ir kas mus riboja, vertinant ES žemės ūkio, bendra žemės ūkio politiką, tai e, ši tema yra labai plati, didelė ir sudėtinga. Kalbant apie tai, visų pirma, reikia akcentuoti testinumą, e, bei konkurencingumą. Ir aš manau, kad mums visų pirma paranku būtų, kad e, žemės ūkio politika taptų paprasta ir nesunkiai suprantama. Vertinant nuostatas, taisyklės reglamentuojančią žemės ūkį, e, tos pačios taisyklės galioja visur, visoje Europos Sąjungoje. Man, manau, kad tai yra ilgo darbo rezultatas, bet pagidaučiau, kad tos pačios sąlygos, tie patys reikalavimai būtų taikomi visose šalise. Mes pagidautume mažiau biurokratijos, norėtume, kad sektorių skaičius e, sumažėtų ir kad daugiau dėmesio būtų skirta sektoriams, kuriuose padėtis yra sudėtinga ir opi. E, žinoma, nereikia pamiršti konkurencingumo, bet reiktų žvelgti į tolimesnę ateitį. Norėčiau pakalbėti apie, e, galvinį, apie gyvulininkystę, nes pas mus tik 35 tai procentai žemės ūkio sektoriaus e, yra gyvulininkystė, pieno sektorius yra svarbus. Galėčiau kalbėti apie, taip pat apie e, s, ūkininkus, kurie augina keulės, e, kurie augina vištas. Dabar e, norėčiau mm, pasakyti keletą žodžių apie jaunuosius ūkininkus ir apie tai, kad jų vaidmuo svarbus pirmajame ramstyje. E, tai yra ūkininkai neturintys 40 metų, kurie gali pretenduoti į paramą pagal tą ramstį. Tačiau kartais pasikeitus kartoms ūkininkų šeimoje iškyla tam tikrų kliūčių. Pavyzdžiui, aš pats esu jau 40 metų, bet aš negaliu pasinaudoti parama, kur yra numatyta jauniems ūkininkams. Kalbant apie ekologinio ūkininkavimo plotus, mes pritarėme šiam principui, mes suprantame, kokia logika jis paremtas, tačiau manome, kad čia egzistuoja problema Tai yra, me, ūkininkai privalo paskirti pūdymams gerą ariamą žemę, nes e, ją būtų galima dirbti. Ir kadangi daugybė šeimų išgyvena iš darbo žemės ūkija, mums reikalinga ta žemė. Todėl e, ekologinio ūkininkavimo teritorijos ir pūdymams atidėta žemė, kai kuriais aspektais mums kelia problemų. E, Norėtume, kad ir taryboje būtų svarstomas klausimas ir būtų aps, nuspręsta, ar, ar vienkartinės išmokos užplotų schema bus toliau remiama. Kol kas mums neaišku, kaip bus įvykdytas reikalingas pereimas. O tos valstybės, kurios yra pereinamajame etape, Europę. Kalbant apie tai, mes nenorėtume, kad e, ir toliau iš tikrųjų dviejų greičių Europą, mes norėtume, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos visiems. Reikia ne tik supaprastinti teisinės nuostatas, reikia supaprastinti visą procedūrą. Daugelis e, yra daug manančių, kad sistema yra pranelik sudėtinga, bet jie nedrįsta to garsiai pareikšti. Žinoma, kalbame apie mokesčių mokėtojų uh, lėšų panaudojimą ir tas panaudojimas turi mm, vykti labai griežtomis sąlygomis, reikia, turime teisę žinoti, kur, kam tos lėšos panaudojamos, tačiau nereiktų manyti, kad automatiškai bet kas turintis galimybę pasinaudoti ES fondų lėšomis būtinai bandys kažką nusukti ar, ar piktnaudžiauti tą galimybę ar užsims kažkokią neteisėtą veiklą, panaudodami ES fondų lėšas. Ir visos tos užduotis, e, tikslai, kuriuos minėjau, yra ES ligmens. Todėl visi drauge turime jų siekti. Manau, kad čia esame susirinkę e, aptarti problemas, būtent todėl jas ir paminėjau. Man atrodo, kad yra keletas, net keletas svarbių klausimų. Visus juos paminėjau ir tikiuosi, kad mes lauksime iš jūsų atsakymų į tuos klausimus. Ačiū. Molto bene, grazie. Ačiū. Tikuoju už tai, kad kalbėjote ne ilgiau negu buvo numatyta. Aš jau kalbėjau, kad mm, suteiksiu žodį dviem ekspertams, o dabar iš karto suteiksiu kitiems kolegoms žodį. Sikerski pirmiausiai. Nenorėjau būti pirmas, kuris paprašė žodžio, bet įvyko taip, kaip įvyko. Turėčiau pakomentuoti bendrai pasisakymus. Mes kalbame apie naujųjų valstybių narių mano manimu, įdomų patyrimą ir jį reikėtų išgvildenti pakankamai išsamei. Ir galbūt tai padėtų praturtinti bendrai žemės ūkio politikos reformą. Išklausime dviejų pranešimų, abu man pasirodė labai įdomus. Ir galėčiau pasakyti, kad vis jūs kalbėdami vadovavotės savo nacionaliniu požiūriu. Tai yra savaime suprantamas dalykas. Suprantama netgi tada, kai kalba šiomis temomis mokslininkai. Galbūt vertėtų pakvieti išorės ekspertus, kad jie pateiktų požiūrį iš išorės apie tai, kas vyksta naujosiuose valstybėse narėse. Tiesiog tenka apgalėstauti, kad nepavyko pateikti išorės vertinimo. Iki stojimo laikotarpiu buvo pateikiama įvairiausių vertinimų, gaila, kad to mes nedarome dabar. Kai kalbame apie plėtrą, visada mes pamirštame problemas, kadangi sakome, kad e, plėtra jau baigėsi, tačiau vis dėlto mes numatome pakankamą didelę sumas žemės ūkiui finansuoti ir atrodo, kad ta suma yra mažesnė negu buvo pasiūlyta atlikus vertinimus. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į rinkos jėgų pokyčius, kadangi pasikeičia ir e, valiutos keitimo kursai ir pakito kainos. Kai Lenkija įstojo į ES, ji tapo tiesiog naujų žaidėjų žemės ūkio produktų rinkoje. Prieš įstojant į ES Lenkijai buvo įvairiausių baimių mūsų visuomenėje, tačiau kita vertus įstojimas atnešė labai daug naudos. E, Lenkijos žemės ūkiui. Kaip ten bebūtų, reikėtų atsižvelgti į tą rinkos jėgų e, tarpusavio e, įtampą. Puikiai suprantame, kad nuo centralizuotos ekonomikos link laisvos rinkos ekonomikos labai tolimas kelias ir žemės ūkis sudarė 80 procentų visos gamybos apimties. Mes turėjome e, didžiulius ūkius, kooperatyvus, Tačiau narystė kooperatyvuose, nors ji turėjo būti savanoriška, bet buvo iš esmės priverstinė. O dabar situacija pasikeitė iš esmės. O gyventojai puikiai atsimena tuos laikus, kai jie buvo verčiami jungtis į kooperatyvus prievarta. Taigi mes turime sukaupę įvairios patirties, kaip ir kitos valstybės. Mes galime prisiminti, kad buvo ir taip vadinamų kuponų laikai, kai, už kuriuos buvo galima pirkti tam tikrus uh, deficitinius produktus. Taigi mes tikrai buvome ryštingai nusiteikę keisti visą ankstesnę sistemą. Tačiau šitas uh, entuzijazmas susidūrė su išorės pasaulio tam tikra e, prieš priešą. Todėl reikėtų pagalvoti ir apie tas valstybės narės, kurios dabar siekia narystės Europos, valstybės, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje. Tuomet mes norėjome kuo greičiau įveikti skurdą. Norėjome vykdyti reformas, kadangi neturėjome kitos galimybės, kaip išbristi iš viso to liūno. Taigi aš norėjau jums dar kartą priminti tą kontekstą, kuris buvo svarbus anuomet. O dabar kalbant apie tiesioginių išmokų sistemas, kurias nustatėme savo Žemės ūkio ministerijoje, tai turėčiau priminti, kad mes numatėme išmokas už hektarą. Puikiai suprasdami, kokios bus tokios sistemos pasiekmės, mes puikiai žinojame, kaip vyksta dėrybos pasaulinėje prekybos organizacijoje. Ir tuo metu mes negalėjome susijęti šitų išmokų negalėjome sieti e, išmokų su gamyba. Tas mūsų sprendimas, žinoma, kai kam buvo e, nenaudingas, tačiau vis dėlto socialinis ūkininkavimas galėjo būti skatinamas. Jūs galėtumėte pasakyti, kad šitas požiūris e, pasiteisino. Iš tikrųjų taip ir yra. Aš tai baigsiu. Kuo daugiau kalbame apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą, tuo labiau aš abejoju, ar mes turėtume atsisakyti tik tai tiesioginių išmokų sistemos. Aš manyčiau, kad e, Išmokos už plotą galėtų būti viena iš išmokų rūšių, išmokų, kurios yra reikalingos ūkininkams. Reikėtų prisiminti, kad ūkininkų situacija ES yra labai skirtinga. Ji dar tapo įvairesnė po paskutinio plėtros etapo ir todėl reikėtų atsižvelgti į tą įvairovę, galvojant apie žemės ūkio politikos reformą. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad dabartinė žemės ūkio politika veikia puikiai. Ačiū. Albedes, po to Maginės. Paulo. Ačiū, Paulo. Dėkoju pranešėjams iš naujųjų valstybių narių. Aš mielai lankausi Lenkijoje arba Vengrijoje arba Latvijoje ir visada žaviuosi ūkininkų pasiekimais ten yra ir didelių, ir mažų ūkių. Ir mane žavi būtent tai, kad šeimos nariai dažnai yra susivienyje į bendrus ūkius. Taip pat girdėjau, kad ūkininkai prašo bendrosios žemės ūkio politikos sistemos supaprastinimo tačiau pagal dabartinius pasiūlymus atrodo nepavyks mums e, atsiliepti į tuos ūkininkų lūkesčius dėl sistemos supaprastinimo. Aš vakar vakare su savo sūnumu, sūnumi užpildžiau paraiškas kitiems metams. Ir pirmą kartą konstatavome, kad istorinių išmokų nebebus. Tai yra išmokų paremtų istorinė gam, gamyba. Iš tikrųjų, tai galėtų, tai supaprastino pačios paraiškos užpildymą, tiesiog yra nurodomas hektarų kiekis, numat, nurodomos kultūros ir tada paraiška atrodo E, yra parengta. Tačiau tenka apgailestauti dėl to, kad vis dar nepavyksta suvienodinti išmokų Europos mastu, kai matome tuos didelius skirtumus išmokų už hektarą. Iš tikrųjų reikėtų pripažinti, kad naujųjų valstybių atžvilgių yra ir toliau toleruojamas E, neligiavertiškumo principas. Aš neseniai lankiausi Ukrainoje ir konstatavau, kad ir Lenkijai, ir Ukrainai būtų nauda dalyvauti tokioje sistemoje, kadangi kol kas ir Ukrainoje, ir Lenkijoje yra pakankamai mažų įmonių, kurios, sakykime, per dieną pagamina 20-30 litrų pieno, buvo atsakyta į tai, kad tokios mažos įmonės, maži ūkiai apskritai negauna jokio, jokios paramos iš ES. Ir patys neturi, ūkininkai neturi pinigų nei nusipirkti sėklų, nei turi E, lėšų didinti savo ūkius. Taigi į tai reikėtų atsižvelgti. Kolega Sikerskis kalbėjo apie ankstesnę planinę ekonomiką. Aš savaitgaliais grįžęs namo ir galvodamas apie ES priimamus sprendimus, vis pagalvoju, kad mes taip pat sukome link planinės ekonomikos. Aš taip pat, kalbėdamasis su ūkininkais, turiu atsakyti į klausimą, ar tai tinkama kryptis. Netgi nuėjęs pas kirpėją taip pat turiu paaiškinti e, visus niuansus, dėl kurių abejoja ūkininkai. Taigi reikia pagalvoti, ar ir toliau reikia taip tiksliai viską reglamentuoti, ypač vykdant žemės ūkio politikos reformą reikėtų pamastyti, ar nereikėtų supaprastinti sistemos. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie sistemos supaprastinimą. Bet Marija Draginės. Ačiū, ponė Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia, ne Italijoje. Taigi pritariu tam, ką sakė ponas Desas. Mane labai sudomino prelegentų pasisakymai, tai, ką jie kalbėjo apie tai, kad nori išsaugoti dabartinę SAPS sistemą, reformuojant BŽUP, nes e, pakeitimai labai daug kainuotų ir aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, į kurį reikia atsižvelgti dėrybose. Tačiau aš daugiau norėčiau sužinoti apie tai, kokį poveikį BŽUP išmokos e, daro žemės ūkio situacija abiejose valstybėse, kiek tai daro įtakos gamybai, ar tai didina ar mažina gamybą, e, grūdinių kultūrų gamybą ir panašiai, kaip, kaip yra kaimo vietovėse, ar ūkių struktūrai tai daro įtakos. Aš norėčiau gauti daugiau informacijos, nes tai mums leistų šiek tiek geriau pakoreguoti politiką ar bent jau suprasti, kaip ta politika veikia ir įtakoja ūkius tose šalise. Panas Ikerskis irgi apie tai kalbėjo. Taigi, jeigu daugiau informacijos yra apie mūsų politikos poveikį, jie mums būtų labai svarbi ir galbūt šiek tiek daugiau iš dviejų ekspertų norėčiau sužinoti apie štai, kad jeigu būtų keičiama SAP sistema ir būtų atsisakoma jos, kiek tai kainuotų sudarytos administracinių naštos, dabar kalbėti apie 4,5 procento e, bendrų kaštų, jeigu nauja sistema būtų įdėkta, kiek tai papildomai atneštų administracinių kaštų. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį abiems kalbėtojams, ekspertams, e, kurie trumpai atsakys į klausimus, o po to perėsime prie kitos sesijos. Prašau, kas pasisakys e, pirmasis? Pirmininkė. Labai malonu atsakyti į klausimus. Aš manau, kad klausimai buvo, na, tokie gan detalūs ir galbūt aš nebūtinai dabar galėsiu labai tiksliai juos atsakyti. Tačiau profesorius Džeževskis, kuris, kuris kalbės antra, antroje diskusijoje, aš manau, kad jisai tikrai daugiau informacijos pateiks apie tuos klausimus. Aš minėjau organizacinę naštą ir kaštus, kurie tenka dabar Lenkijai. Uh, Ir dabar, kalbant apie vienkartinę, vienkartinės išmokos už plotų sistemą, galiu tik pakartoti, jeigu nebuvau visiškai suprastas, vidutiniškai administraciniai kaštai kiekvieno prašymo atveju būtų 100 eurų. Jeigu 1,4 milijono prašymų kasmet Lenkijoje, tai galime viską padauginti ir aiškiai pamatyti, kiek, kokia milžiniška suma yra tie administraciniai kaštai. Uh, Didžiausią tos sumos dalį sudaro patikrinimai ir informacinių technologijų sistemos. Aš kalbu apie jų eksploatavimą. Na, tiksliai dabar negalime Jums pasakyti, kiek tai, jeigu nauja sistema būtų, išplėtota, kiek tai turės įtakos administraciniams kaštams. Na, viską reiks pradėti nuo nulio, jeigu bus numatyta nauja sistema. Ir žinoma, ta sistema kažkaip turė, turės būti susieta, kalbant apie kompleksinį susijimą, kaimo plėtrą ir, ir panašiai. Aišku, tam prireiktų daug analitinio darbo, daug paskaičiavimų, uh, Ir žinoma, jeigu Lenkijos, Lenkijai reikėtų tą padaryti, ji tą padarytų, tačiau e, pirmą reiktų sulaukti sprendimo. Ir aš manau, kad parengėmėjai darbai, analitinis darbas, aišku, būtų susijęs su didžiuliais kaštais. E, laimiai kol kas Lenkijoje diskusijos linksta ta kryptimi, kad kitais metais dar bus išsaugota vienkartinių išmokų užplotų sistema. Nežinau, kaip yra kitose valstybėse, nes bet tokia sistema bent jau yra Lenkijoje. Grazie. Čiofi. Ačiū. Pone Jofi. Ponas Hijofi. Ačiū. Norėčiau atsakyti į man užduotus klausimus. Visų pirma, norėčiau paaiškinti kai ką, e, kas galbūt e, nebuvo tinkamai suprasta e, per mano pasisakymą. Mes nebūtinai siekiame vis, visiems laikams išlaikyti vienkartinės išmokos už plotus schemą. Vengrija nebūtinai e, pageidauja bet kokią kainą išlaikyti šią schemą, bet mes norėtume žinoti, kaip įvyks pereimas iš vienos sistemos į kitą ir kokios sąlygos ir reikalavimai bus taikomi ateityje. Mes manome, kad svarbiausi kaštai susiję ne su pačiu pereimu. Mums e, didžiausia problema aktualiausia tai, kad struktūros dabar kaip po tokios nesimato. Mes norėtume, kad, na, norint tinkamai paruošti reikalingus teisės aktus, mums reikia žinoti šią informaciją. Taip pat, kaip bus su nedideliais šeimų ūkiais, nedideliais sklypais, reikės e, jiems skirti ypatingą dėmesį. Manome, kad nedideli e, šeimų sklypai šeimos juos dirbančios negalės išsilaikyti ir negalės užtikrinti reikalingo produktivumo ligmens. Tačiau jei atsižvelgiame į sociologinius e, aspektus ir norime, kad žmonės gyventų kaimo vietovėse, mes turime pagalvoti, kaip padėti šeimoms e, eksploatuojančiams tokius nedidelius sklypus. Ir Vengrijos vyriausybė mano, <clears throat> jog reikėtų pakeisti padėtį. Arema žemė dabar su, sudaro 50 procentų didelių e, ūkių, di, didelių e, sklypų. Ši situacija turėtų keistis ir, kad, ir mes manome, kad naujas įstatymas šioje srityje turėtų viską pakeisti ir manome, kad e, reikalinga įstatymą priminėjant, už jį turi būti balsuoti e, kvalifikuota balsų dauguma. Pirmininkas, ačiū. Noriu padėkoti visiems už pirmąjį raundą. Dabar periname prie kito raundo, skirto kaimo e, vietovių plėtoti. Kalbėtojai Elita Benga, E, Latvijos ūkio ekonomikos instituto kaimo e, vietovių plėtros skyriaus vadovė bei Emilija Mohan iš Rumunijos žemė ūkio ministerijos. E, ji yra ES reikalų mm, ministro pavaduotoja. Ir visų pirma žodis poniai Elitai Bengai. Klātesošie, es pateicos jums par iespēju prezentēt situāciju Latvijā. Jūsu... Aš tačiau pakalbėti apie situaciją Latvijoje. Kaip buvo sakyta, aš esu Žemės ūkio ekonomikos instituto atstovė ir norėčiau pakalbėti apie programas, kurios buvo gyvendos 7-13 metais. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti, nuo ko mes pradėjome prieš penkerius metus, kai pradėjome įgyvendinti šią programą. 2007 metais 113 tūkstančių ūkių buvo apskritai Latvijoje ir kaimiškose vietovėse gyvena 708 tūkstančiai gyventojų. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pa, pakelti gyvenimo kokybę žemės ūkio regionuose. Svarbiausia buvo gerinti ūkio, žemės ūkio konkurencingumą, taip pat e, gerinti aplinkosauginės sąlygas, pagerinti gyvenimo kokybę ir įvairinti e, gamybos veiklą ir po to ketvirtasis uždavinys buvo įgyveninti lyder programą. Latvija viena iš tų valstybių, kurioje lyder programa yra įgyvendinama visoje teritorijoje. Ta programa yra labai svarbi mūsų šaliai. Galvojant apie E, ekonominės aspektus, ko gero šitos e, lyder programos lėšos nėra tokios lemtingos, tačiau gernant aplinko, aplinką šitos lėšos yra labai svarbios. 2010 metais ūkių sumažėjo, tapo jų 83 386 ir taip pat sumažėjo ir gyventojų skaičius 7 e, procentais kaimiškuose regionuose. Panaši demografinė situacija buvo pastebima ir kitose valstybėse. Mes tikėjomėsi, kad kaimiškuose regionuose gyvens daugiau žmonių, tačiau situacija vis dėlto yra kitokia. Kaip buvo e, skirstomos paramos lėšos? Labai svarbu, skirstant lėšas, buvo stiprinti mūsų ūkių konkurencingumą iš pradžių parama sudarė 48 procentus, o po to jau 42 procentus, kaip buvo tęsiamos išmokos e, nutolusiems, nepalankiose sąlygose esantiems regionams. Taigi mažiau buvo išleidžiama e, paramos lėšų ūkio įvairinimui ir taip pat uh, konkurencingumo skatinimui. Dabar šioje skaidrėje matėte, matote, kaip lėšos buvo paskirstytos atskiriems ūkiams. Beveik 90 procentų ūkių yra maži ūkiai ir negali išgyventi vien iš savo gamybos. Žinoma, ir išmokos toms uh, tiems ūkiams yra nedidelis, tik tai 5 procentai lėšų buvo skiriama tokiems mažiems ūkiams, o dideli ūkiai gavo didžiausią išmokų dalį. Ir būtent šios didelės įmonės ūkiai iš esmės sustiprino savo rinkos pozicijas, kadangi įsiliejo į tarptautinę rinką, o maži ūkiai ir toliau kenčia sudėtingomis sąlygomis. Jeigu pažvelgtume į bendrą Europos situaciją, tai rytuose ir šiaurėje žalia spalva nuspalvotos šalys 50 procentų e, naudmenų yra naudojama e, grūdinių kultūrų gamybai. ir grūdinės kultūros atrodo vyrauja Europos žemės ūkija. Palyginsime Latviją ir Olandiją. Iš šio palyginimo matysite, kad Latvija pasiekė pakankamai ženklios pažangos, ypač šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo srityje. Šioje srityje mūsų situacija yra daug palankesnė negu Olandijoje. Jeigu mes susijėtumėte šitą dujų gamybą su e, finansavimu, tai tuomet situacija Latvijoje būtų daug prastesnė. Taigi reikėtų tą patį reiškinti, vertinti įvairiais aspektais. Latvija yra žalia, ekologiška valstybė, tačiau mes neturime tiek pat e, tokių pat išmokų kaip kitos valstybės ir tai garantuoja mums iš ankstinį atsilikimą. Galvojame, pažiūrėkime, ką šitos išmokos davė stiprinant konkurencingumui. 75 procentai investuotų lėšų tai yra 376 milijonai eurų buvo investuoti į žemės ūkio gamybą. Tai yra investicijos į žemės plotus, žemės plotų apdirbimą 10 procentų buvo investuota, taip pat buvo gerinama miškų kokybę ir taip pat kitoms priemonėms buvo išleista 7 procentai numatyto ES fondų lėšų. Kokiagi Latvijos žemės ūkio raida buvo pastebima per pastar, pastarąjį penkmetį. Situacija tarsi ir nebloga, Tačiau jeigu mes pažiūrėtume, pažvelgtume į gamybos rodiklius, tai pastebėtume, kad 9,3 procentai darbuotojų yra reikalingi, kad būtų galima pagaminti tą patį produktą tiek pat e, žemės ūkio produktų, kiek tai yra padaroma uh, E, vadavimo vieno žmogaus kitose valstybėse. E, tas gan arī saistīts ar. Žemės ūkio produktų kainos pastaruoju metu labai pakilo ir, žinoma, padidėjo ūkininkų pajamos. Kita vertus, dirbančiųjų žemės ūkija skaičius sumažėjo, bet padidėjo produktyvumas. Taip pat buvo atliktos ilgalaikės investicijos, kurios e, tikimės pasiteisins. 2010 metais buvo šiek tiek staptelėta, o po to ilgalaikės investicijos vėl buvo intensyvinamos. 30-40 procentų gyventojų gyven, gauna pajamas iš žemės ūkio. Tačiau, jeigu žvelgtume į konkrečias ūkininkų pajamas per metus, tai jo sudarytų tik tai 6 tūkstančius eurų per metus ir šitas vardiklis, e, rodiklis yra pats žemiausias ES, taigi yra dar daug ką nuveikti. Baigdama norėčiau pasakyti, kad kiekviena ES valstybė šiuo metu yra visiškai skirtingoje situacijoje. Mūsų šalyje buvo vykdoma ekstensyvi žemės ūkio gamybą. O dabar mums reikia keisti, perėti prie intensyvios gamybos. Ačiū už prezentaciją. Dabar ponė Mohan kalbės Rumunijos žemės ūkio ministerijos vardu. Prašau. Uh, bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Labą dieną. Ačiū, pirmininkė. Pamantysiu trumpai pristatyti kaip smulkus ūkininkai Rumunijoje pasinaudojo Europos komisijos e, teikiama parama e, laikotarpiu po įstojimo. Kalbėsiu apie laikotarpį iki 89-ųjų ir pristatysiu padėtį 2012 metais. Žvelgiant į šią skaidrę, svarbu suvokti, kad 14,7 milijonai hektarų žemės ūkio naudmenų žemės praeitie buvo suskaldyta. Uh, ir dėl to mums buvo iškilę problemų. 28 procentai buvo naudojamos, naudojama intensyviai žemės ūkio veiklai. Kita vertus, 58 procentai tų naudmenų buvo skirta ekstensyviam žemės ūkiui. Tai yra, juos tą žemę dirbo vos ne 4 tūkstančiai e, žemės ūkio kooperatyvų. Po to, kai žemės ūkio sektorius buvo liberalizuotas 14,7 milijonai hektarų žemės ūkio naudmenų. Žemė sumažėjo iki maždaug 10 milijonų hektarų e, žemės naudmenų žemės ir dabar tą žemę dirba 12 tūkstančių ūkių. Tai yra intensyvios žem, komercinės žemės ūkio veiklos teritorija. O 900 ūkių dirba 3 milijonus hektarų. E, vidutinio dydžio ūkiai ūkininkauja 1,7 milijonuose hektarų žemės. Šiame grafike galite mm, Šiame grafike iliustruojama žemės ūkio e, plotų sugrupavimas ir skaldimas į grupės. Kaip matote, stambus ūkiai e, gali būti iki 70 hektarų dydžio. Mums ypač aktuali pirmoji šio grafiko pusė. Manome, kad beveik 93 procentai visų ūkių yra šeimų ūkiai, nuo 10 iki 100 hektarų ir jie tų ūkių e, šeimininkai ypač aktyviai naudojasi SAPS parama. Kalbant apie tai, kur mums, kur mums iškyla daugiausia problemų, tai remiantis statistiniais duomenimis Iš esmės šalyje yra du regionai. Jie pažymėti, jie nuspalvinti raudonai. Ir būtent viename iš regionų yra labai nedaug ūkių. Ilfolf yra e, regionas aplink sostinę Bukareštą, o Tulčioje yra mažiausiai gyventojų visoje šalyje, mažiausias gyventojų tankumas. Ten e, nevykdoma aktyvi žemės ūkio veikla, tai yra regionas Dunojaus upės deltoje. Ką, ką, kokią išvadą galime padaryti iš šių skaidrių? Pas mus yra pernelik daug šeimų ūkių, mažų ūkių. Jie nėra konkurencingi ir jie pagamina mažai produkcijos ir kai kuriais atvejais e, toks, e, ūkio, toks žemės susiskaldimas reiškia, kad e, iškyla kliūčių panaudoti žemės plotus. Mes manome, kad subregioninių lygmenių galėtume daug nuveikti, jeigu pakeistume šią padėtį. Kalbame apie viešųjų gerybių tiekimą, bioįvairovė tradicijos, taip pat etniniai, e, kultūriniai ypatumai, peizažas gali, galėtų būti veiksniai, kurie turėtų skatinti kaimo turizmo plėtotę. Ir tai padėt, paskatintų aktyvesnį kaimo bendruomenių augimą. Tikriausiai nereikia ir pasakoti, kad po kad pereinant iš komunistinės sistemos, persitvarkant, e, kaimo bendruomenės buvo sunaikintos. Ir čia reiktų kalbėti apie tai, kad suvokimas apie nusavybę komunistiniais e, laikais buvo visiškai iškreiptas ir sunaikintas. Turime kalbėti apie kaimo vietovių gyventojų vaidmenį demografinį požiūrių apie darbo jėgos migravimą. Pagalėkime apie šių ūkių gyvybingumą. Vėlgi pasiremsiu statistiniais duomenimis. Pagrindinis e, tų ūkių įplaukų šaltinis yra žemės ūkio produkcija. Tai yra iš ta produkcija sudaro beveik 28 procentus tų ūkių įplaukų. Daugiausia tokie ūkiai pasigamina produkcijos savo suvartojimui. Taip pat ūkių šeimininkai 9 procentus reikalingų finansinių pajamų gauna iš savo ūkio eksploatacijos. Taigi tie smulkus šeimų ūkiai didžiąją dalį pagaminamos produkcijos suvartoja patys. <coughs> Apie tai kalbėjo ir ankstesnė kalbėtoje. Orientavimasis į rinkos poreikius, į rinkos mechanizmus yra gana menkas. Tačiau Rumunijos žemės ūkio sektoriuje nedarbas yra daug mažesnis nei miestuose. Ir tai yra savotiškas apsauginis tinklas, leidžiantis išlaikyti darbo vietas ir kurti naujas darbo vietas. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad e, e kaimuose gyvena daug pagyvenusių žmonių ir virš 50, 55 metų amžiaus gyventojų yra daugiausia. Manome, kad e, žemės ūkio sektoriaus konkurencingumas turėtų kilti didėjant ūkių dydžiui, nes taip pat turėtume kalbėti apie pagaminamos produkcijos pridėtinę vertę. Norėčiau akcentuoti tradicinių produktų gamybą. Toliau pertvarkimas restruktūrizacija. Komerciškai gyvybingų ūkių skatinimas. Tie ūkiai, kurie negali išsilaikyti, turėtų pasitraukti iš aktyvios veiklos. E, potencialą turintys ūkiai turėtų susitelkti į tradicinius gaminius. Mes turėtume juos paremti tuo pat metu nekliudydami natūraliai tų ūkių evoliucijai. E, iš tų mano minėtų 900 tūkstančių ūkių, 350 tūkstančių yra pasirinkę konkrečią veiklos kryptį. Vidutiniškai tie ūkiai yra pusantro hektaro dydžio. Čia pateikiama diagrama atskleidžia, kad nemažai ūkių e, dirba gyvulininkystės srityje. Tai už, užtikrina didesnį tų ūkių gyvybingumą. Pakalbėsiu apie numatomas priemonės, e, kuriomis mes norime skatinti mažus ūkius. E, pagal pirmą ramščio e, paramos programas tiesioginės išmokos už hektarą, taip pat CNDP gyvūniniai augalinės kilmės produkcijai, produkcijai ir gyvūninės kilmės produkcijai. Toliau antras ramstis. Pirmoji raš, ašis e, parama jauniesiems ūkininkams, <coughs> ūkių, žem, dideliems žemės ūkio kompleksams bei e, pagal antrąjį ašį parama kalnuotoms vietovėms bei e, ekologiškai ūkininkaujantiems ūkiams. Norėčiau taip pat pristatyti tendencijas dėl politikos taikytos po mūsų šalies įstojimo į ES sumažėjo ūkių, kurių dydis yra iki dviejų hektarų, išaugo stambių ūkių skaičius dabar ir turiuomenį ūkius, kurie yra 3-4 hektarų dydžio. Susilaukime ypač daug prašymų uh, paremti iš vidutinio dydžio ūkių. Tai, yra, tai reiškia, kad to, tokiuose ūkiuose šeimininkaujantis ūkininkai bando persikvalifikuoti ir atsižvelgti į rinkos mm, poreikius. Pateiksiu pavyzdį iš savo gimtojo regiono ir noriu pasakyti, kad nežiūrinti tai, kiek pastangų jau įdėta įgyvendinant restruktūrizaciją mes toliau turėtume remti ūkininkus, e, visų dydžių ūkius, kad užtikrintume e, kaimo vietovių gyvybingumą. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście przekaz. Ačiū. Dėkoju už pristatymą ir e, iliustruotą medžiagą, nes kartais ji daugiau pasako nei bet kas kitas. Taigi dėkoju už tai. Ar būtų norinčių pasisakyti, sudalyvauti diskusijose? Panas Kratalo. Ačiū. Kai susitikau su Rumunijos žemės ūkininkais, jie teigia, kad naujas mokestis bus įvestas Rumunijoje, specialus mokestis, kurį turės mokėti ūkininkai. Bus apmokestinamos pajamos žemės ūkio veiklos. Tai yra tas mokestis, kurį ketina įvesti Rumunijos vyriausybė ateityje tiesiog yra apmokestinamos tiesioginės išmokos taip pat. Tie, kurie nemokės mokesčių, tie gaus mažiau išmokų ateityje. Taigi nesumokėti mokesčiai bus išskaičiuoti iš tos sumos, kuri bus išmokama, turėtų būti išmokama kaip parama. Ir aš nemanau, kad tai yra teisinga, neturėtų tai būti. Uh, Mes e, daug ką esame nuveikę tam, kad Rumunijoje būtų sklandesnis tiesioginių išmokų skirimas ir taip pat, kalbant apie visą Balkanų regioną, ta sistema turi būti kuo paprastesnė, nes daugelis ūkininkų susiduria su problemomis. Tai yra tos sumos, kurios yra nemenkos sumos, svarbios sumos ir jeigu Rumunijos ūkininkai norės gauti daugiau lėšų, daugiau pinigų, Tai reiškia, kad senesnėse valstybėse narėse dirbantys ūkininkai gaus mažiau. Taigi buvo įvykdyti tie pokyčiai, bet e, viskas buvo pakeista ne tam, kad Rumunijos vyriausybė apmokestintų tas išmokas. Mes nenorime, kad tos lėšos būtų Rumunijos biudžeto įplaukos. Tai, ką ketina padaryti Rumunijos vyriausybė, yra neteisinga ir nėra primtina tai nėra teisėta faktiškai. Taigi aš manau, kad Rumunijos vyriausybė turėtų atsisakyti to mokesčio, mokesčio taikomo žemės ūkio išmokoms. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad tai absoliučiai pažeidžia ES teisės aktus. Dėkuoju. Bardzo, <clears throat> bardzo dziękuję. Proszę o kolejne. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasakyti? Jano. Norėčiau paklausti trijų dalykų. Žinoma, reikšdamas pritarimą, kad reikia labiau finansuoti mažus ūkius, tai reikš, leistų išsaugoti jaunus žmonės žemės ūkyje Kita vertus, kokį minimalų ūkio dydį rekomenduotumėte jauniems ūkininkams? Koks dydis būtų pagrystas? Kitas klausimas, ko gero, būtų labiau tikęs pirmoje mūsų diskusijos dalyje. Naujose valstybėse narėse yra pankankamai daug neregistruotų plotų, kurie nepatenka į šitą finansavimo sistemą. Galbūt, pavyzdžiui, Rumunijoje yra milijonai tokių uh, hektarų neregistruotų, kuriuos būtų galima uh, tinkamai panaudoti. Ar jūs turite kokiu nors idėjų, minčių, kaip būtų galima išspręsti šitą klausimą konkrečioje valstybėje ar apskritai Europos mastu, o galbūt tokie plotai turėtų būti priskirtini aplinkosauginiams plotams. Ir trečias dalykas susijęs su tuo ginčiu dėl to, ar reikėtų numatyti galimybę valstybėms narėms pagal antrąjį ramstį papildomai finansuoti ūkininkus. Bardzo dziękuję panu posłowi. W tej chwili zabierze głos pan poseł Ponas Vojcehovskis. Dėkui, pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu. Pirmasis kalbėtojas kalbėjo apie siūlymą apmokestinti išmokas Rumunijoje. Žinau, kad Lenkijos vyriausybė tą patį ketina padaryti ir ūkininkai jau dabar protestuoja. Tai žinoma yra problema problema ir tai tikrai neigiamai paveiks ūkininkų padėtį ne tik Rumunijoje, bet panašu, kad ir Lenkijoje tai grėsia. Dabar perinant prie to, ką sakė ponia Moha. Pone, jūs sakėte, kad 2 milijonai hektarų Rumunijoje yra e, žemė plotas, e, kuris dirbonuoja man susidaro įspūdis, kad ta žemė, kuri e, dirbonuoja, tie žemės plotai tikrai nėra proporcingi, vertinant e, su tiesioginių išmokų sumomis, kiek daug, kuo, daug, kuo mažiau yra išmokų, tuo daugiau yra tų dirbonuojančių plotų. Ar jūs čia kokį tai santykį išvelgėte ir ar nemanote, kad tai yra susiję su uh, disproporcijomis, kalbame, kalbant apie tiesioginės išmokas Europoje. Žinau, kad Rumunija, taip pat ir Lenkija mažiausiai gauna tų išmokų. Ar jūs manote, kad tai yra susiję su tuo? Ponas Desas. Dėkoju, pirmininkė. Aš paprašiau žodžio dėl to, kad atrodo yra ketinama apmokestinti šitas tiesioginės išmokas. Visų pirma, mes turime išsiaiškinti, ar tai atitinka ES teisės aktus. Jeigu rytų Europos valstybės imsis tiesiog nusavinti tam tikrą šių išmokų dalį tai mes turėtume vėl grįžti prie to klausimo, kurį nagrinėjome anksčiau. Tai yra, kad reikėtų atsakyti tokio apmokėsinimo. Jeigu Rumunija e, nori nusavinti dalį lėšų, tai atrodo, kad vyriausybė nesupranta tų e, lėšų paskirties. Norėčiau paklausti, ar tik dabartinė vyriausybė puoselėjo tokius planus, ar juos jau kurpė ir ankstesnės vyriausybės. Jeigu taip iš tikrųjų būtų, tai reikėtų pasakyti aiškiai, kad tai nėra tinkamas lėšų panaudojimas, lėšų, kurios gaunamos iš ES biudžeto. Jeigu daugiau klausimų nėra, tuomet aš gal šį beitą dar pasakysiu. Užduosiu klausimą tos tendencijos, kurias jūs e, išvelgėte, kalbant apie žemės paskirties keitimą, remo žemės arba apskritai, bet kokios žemės, nežinau, kad daugelį valstybių e, vis dar tas mūsų procesas laukia, kuomet bus keičiama žemės paskirtis. Tai gal galėtumėte trumpai pakomentuoti tai. Ačiū. Może w takiej samej kolejności, jak żeśmy referowali wcześniej to... Taigi gal jūs pasakysite taip kaip ir anksčiau. Gal ponė pirmoji? ir mums yra iškilusi panaši problema arba iškiltų, jeigu mūsų vyriausybė ketintų numatyti tokį apmokesinimą. Reikėtų, žinoma, ir kitaip vertinti šitą klausimą, kadangi tos išmokos vienai par kitaip yra papildomos pajamos į ūkininkų biudžetą, todėl vyriausybė gali apsispręsti, kaip tas pajamas vertinti mokestinių požiūrių. 16 tūkstančių eurų dabar numatytas, e, numatyta išmoka vienam ūkiui. Tačiau šitie 16 tūkstančių bus išmokami priklausomai nuo to, kas bus e, gaminama tam tikroje teritorijoje, kaip tai bus daroma, kokiame regione konkretus ūkis yra įsikūręs. Taigi viskas priklausys nuo papildomų sąlygų, tačiau kita vertus niekas ūkininkui negali nurodyti, ką jis turėtų auginti. Galbūt vyriausybė galėtų tiesiog konsultuoti ūkininkus, patarti jiems, kas būtų naudingiausiai konkrečioje vietovėje būtų gaminti, auginti. Žinoma, mes negalėsime įtraukti visų ūkių į šitą bendrą finansavimo sistemą, ypač tų, kuriuose dirba e, senyvo amžiaus žmonės. Tačiau, kaip ten bebūtų, tokių ūkių yra apie 80 procentų, bet kita vertus turime siekti, kad į žemės ūkio gamybą įsitrauktų ir jauni ūkininkai. Tai yra kad jie e, gamintų įvairiausius žemės ūkio produktus, tai yra mėsą, tai grūdinės kultūras. Tas darbas yra labai e, sunkus, reikalauja nuolatinio e, įsitraukimo ir, žinoma, reikėtų pagalvoti galbūt apie darbą pamainomis, ypač ūkiuose, kuriuose yra auginami galvijai, kadangi vienas ūkininkas negali, ko gero, visą parą dirbti savo ūkiją. Viskas priklausys nuo to, kokius prioritetus mes savo iš, suformuluosime. Galbūt vertėtų pagalvoti apie nišinius produktus, kuriuos būtų galima pateikti į rinką, galbūt tai galėtų būti ekologiški e, produktai, kuriuos gaminant galėtų aktyvesni būti mažieji ūkininkai. Muhama. Dabar <coughs> ponia Emilija. Aš kalbėsiu angliškai, gal bus tada lengviau. That, um, not, uh... Kalbant apie mokesčius, nesu uh, šios ryties specialistė, bet noriu pasakyti, kad ši politika mūsų netenkina, nes ji ūkininkams kelia daugybę problemų. E, šis sprendimas buvo inicijuotas kaip uh, eksperimentas Rumunijos vyriausybės, bandant išsiaiškinti, kiek įplaukų biudžetą sulauksime, tačiau didžiausia problema iškyla nes dėl stambių ūkių. Su jais viskas tvarkoje, nes jie nejunta, nejaučia, mm, ne, jiems neiškyla problemų mokėti, m, mm, sumokėti mokesčių gaunant tiesioginės išmokas, iškyla problemų su smulkiais ir vidutiniais ūkiais šių ūkių savininkai jau skundžiasi problemomis, kad jiems sunku rasti lėšų, sumokėti savo dalį ir, ir jie mano, kad nesažininga būtų dar labiau sumažinti finansavimą jiems. Rumunijoje, kaip žinome, tiesioginių išmokų dydis yra mažiausias Europos Sąjungoje. Jis mažas, netgi nežiūrinti tai, kad mes dabar esame tame phasing in laikotarpyje ir finansuojame dalį priemonių iš nacionalinio biudžeto. Kalbant apie jaunuosius ūkininkus, mes kol kas neplanuojame įvesti privalomo E, ūkio dydžio. Mes norime pasirinkti sėkmingus politinius sprendimus ir kad pritrauktume kiek įmanoma daugiau jaunimo į žemės ūkį, ypač pasitelkiant pirmojo ramsčio priemonės. Ir mes manome, kad būtent toks yra supaprastintų schemų tikslas - pritraukti daugiau jaunų ūkininkų. Didžiausia problema, kuri minėta ir kurią išgyvena Rumunija, tai dėl tų dviejų milijonų hektarų žemės, kuri negali būti panaudojama. Mums iškylanti problema yra standartinė. E, tie e, 2 milijonai hektarų žemės nėra priskirti AJAX sistemai. Tačiau e, tos žemės mes panaudoti negalime, ypač atsižvelgiant tik, kad 2014-aisiais atsiras liberalizuota žemės rinka. Mes norėtume, kad ta, tie, tas plotas, visa ta žemė būtų sistema ir, kaip sakė kiti kalbėtojai, kalbėtojai kuo daugiau žemės plotų, sklypų, tuo mažesni mokesčiai. nes mums čia gali iškilti problemų. Tų didelė tos žemės dalis yra ne žemė, kur, kur, kurioje kur, neaukininkaujama. Ta žemė galėtų būti priskirta ekolo, ekologiškiams plotams, tačiau tai nėra taip paprasta. Taip pat buvo klausimas dėl kofinansavimo. Didžiausia problema, bent jau kiek man yra žinoma, e, vertinant kofinansavimo patirtį kitose valstybėse narėse, Rumunijoje regionų biudžetai yra labai maži ir dauguma projektų, nors jiems skiriamos lėšos iš ES fondų, vis dėlto surasti likusią lėšų dalį nacionalinėme biudžete yra labai sunku. Tokia yra padėtis vietos lygmenių. O kalbant apie tendencijas, tendencijas, naujausias tendencijas, vertinant vadybą ir gamybą žemės ūkyje. Mums didžiausios sėkmės pavyzdžiai, kuriuos galėtume jums pristatyti, yra ekologinis ūkininkavimas ir ekologiški produktai. Vis daugiau ūkių renkasi ekologiško ūkininkavimo principus, tampa ekologiškais ūkiais ir manau, kad būtent šią tendenciją galime didžiuotis. Tai nelengvas procesas, viskas vyksta mm, nedideliuose ūkiuose, mastai yra nedideli, bet mes tampame eksporto valstybė, eksportuojame netgi į tokias šalis kaip Vokietija, Šių metų pradžioje lankiausi Vokietijos ekologiškų produktų mugėje, viename svarbiausių renginių šioje srityje ir Rumunijos gamintojai, ūkininkai pasirašė tikrai daug sutarčių. Manau, kad tai yra tikrai neblogos tendencijos. Ačiū. Dziękuję jeszcze pan poseł Jar. Dodatkowe pytania. Bardzo proszę panie pośle. Ačiū. Pone Janai, matau, kad turite dar klausimų. Prašau. Ja, Aš norėčiau tiesiog e, paprašyti, kad būtų atspindėta protokole. Tai kokia situacija? Vienas dalykas e, pajamų mokestis valstybėse narėse, tačiau kita vertus tiesioginis tiesioginių išmokų apmokestinimas valstybėse narėse. Aš manyčiau, reikėtų paklausti tų minėtų valstybių vyriausybių, ką jos ketina daryti, bet to galvodami apie žemės ūkio politikos reformą galima daryti įvairiausių pokyčių, tačiau man atrodo, kad su ES teisė tiesiog nedara ketinimai apmokestinti tiesioginės išmokas numatant tiesioginius mokesčius. Taigi reikėtų išsiaiškinti situaciją ir galbūt pasitarti, kaip reikėtų reaguoti į tokias tendencijas. <clears throat> nie wiem, czy to było pytanie, czy raczej forma e, opinii, ale. Nežinau, ar tai klausimas buvo, ar čia nuomonė buvo išsakyta, ar dar norėtų mūsų prelegentai pasisakyti. Bet aš dar tada irgi gal vieną klausimą, komentarą norėčiau, kaip pirmininkas išsakyti. Jūs kalbėjote apie įprastinę maisto gamybą ar jūs dabar keitė, keičiate tendencijas ir su kuo tai yra susiję? Nes jūs kalbėjote, kad nuo įprastinės, įprastinio ūkininkavimo yra perinama prie ekologiško ūkininkavimo. Ne, tra tradicinė žemdirbystė, ūkininkavimas vis dar vyksta, yra daug tradicinių žemės ūkių, E, kur yra gaminamas aliejus tradiciniu būdu, bet jis nėra ekologiškas. Taigi ir yra ir tradicinių ūkininkavimo metodų, ir ekologiškų. Tik kaip ir nėra čia jokios konkurencijos tarp tų dviejų šakų. E, tiesiog vyksta gamyba, teikiami produktai rinkai, tradicinis ūkininkavimas e, veikia šalia ekologiško. Labai. Dziękuję, zamykamy tą część. Dziwne, że Martin. Dėkui. Martinai, e, sėdite labai tyliai. Nedažnai tai būna, kai vyksta tokios diskusijos. Dabar trečioji dalis, socialinė ekonominė dalis, diskusijų dalis, kuri, mano manimu, irgi bus tam tikras bandymas apibendinti ankstesnės diskusijas. Ponas Čiževskis pasisakys pirmasis. Jis iš Poznanės atvyko, Poznanės universiteto, ir jis kalbės apie tai, kaip žūp yra derinama prie visuomenės ir ūkininkų lūkesčių, remiantis Lenkijos ir kitų naujų valstybių narių patirtimi įdomu, ar apskritai yra įmanomas toks pakoregavimas, taigi man pačiam yra labai įdomu, kaip ten yra. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami svečiai. Dėkoju už kvietimą dalyvauti renginyje. Ir jau antrąjį kartą beje dalyvauju E, komiteto posėdį, anksčiau jau esu komitete pasisakęs e, panašiais klausimais, taigi man irgi čia tai yra labai įdomi patirtis, kadangi laiko yra nedaug. Aš tuos aspektus, kurie yra labai lenkiški, būdingi Lenkijai, paliksiu vėlesniems diskusijoms, nes ir ankstesni kalbėtojai jau minėjo tuos dalykus, tai aš gal daugiau kitus dalykus paliesiu savo pasisakymę. Aš atstovauju Poznanės universiteto ekonomikos mokyklai, dirbu makroekonomikos ir maisto rinkų, maisto rinkų, rinkos ir ekonomikos e, departamente, fakultete. Tiesiog e, mūsų, ekono, kaip, kiek ekonomika yra susijusi su maisto gamyba ir, kaip suprantama, maisto gamyba, maisto produktų gamybą makroekonominių lygmenių. Na ir mes bandome bendrą žemės ūkio politiką vertinti kaip sistemą. Lenkija, atsižvelgdama į patirtį nuo 2004 metų, jau dabar gali pateikti vertinimus, kurie galbūt yra bendri. Nežinau, ar patenkinsiu pono Sikerskio lūkesčius, nes jis minėjo, jog dažniau yra individualiai pristatomos šalių situacijos. Na, bet aš pabandysiu gal ir apibendrinti šį beitą. Taigi, kai mes kalbame apie reguliavimą, priemonės, kai jūs kalbate apie reglamentus, priemonės, jūs irgi bandote kažkaip keisti mąstyseną, nes bendro žemės ūkio politika, jeigu pažvelgtumėme į ankstesnės finansinės perspektyvas iki 2013 metų, visuomet buvo siejamas su tam tikromis emocijomis, kartais vykdavo gan kontroversiškos diskusijos ir sprendimai ne visuomet buvo visiems primtini. Tačiau aš manau, kad galime viską apibendrinti ir surasite bendrai vardiklį. Pirmasis aspektas čia būtų tam tikrą priešpriešą tarp liberalių variantų ir valstybė, valstybė pagristų variantų. Labai svarbus įvyko modelio pakeitimas. Nuo pramoninės buvo perita prie socialinė prasme labiau subalansuotos uh, žemės ūkio sistemos. Ir tas sprendimas, kuris buvo likščioliai pristatomas, jeigu pažvelgtumėme į tą liberaliųjų variantą, variantą, čia daugiausiai yra didinama, didinama konkurencija ir bandoma pri, gauti prieigą prie naujų pasaulio rinkų. Ir galiausiai žemės ūkio ištekliai ir yra perinama prie kitų veiklos rūšių. Taip pat maisto produkcijos perviršius, perviršinė gamyba ir um, atitinkami finansiniai ištekliai. Tai būtų vienas variantas, o kitas variantas būtų valstybė pagristas sprendimas. Ir čia galimi štai tokie argumentai. Tai būtų to ekonominio perviršio uh, perkelimas į nežemės ūkio sektorius. Juolab, kad čia pagrindinis veiksnys yra žemė ir žemė yra tas veiksnys, kurio perkelti mes negalime. Ir jeigu <laughs> atsižvelgtumėm į sinergijos poveikį, matytumėme, kad kuriasi tokios mon monopolistinės struktūros žemės ūkija. Savo diskusijose jūs taip pat minėjote ir tai, kad išauga neigiami išorės veiksniai. Kitaip tariant, kaštai nėra internalizuojami, kalbant ekonominę kalbą. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad daugiau, didesnė, didesnis spaudimas tenka uh, aplinkai ir socialiniai sistemai. Žemės ūkija yra sukūriamos tam tikros vertybės, kurios nėra lengvai įvertinam, įvertinamos. Tai yra šių diskusijų mano toks apibendinimas ir tai sukuria šiokių tokių dilemų žemės ūkio sektorija. Naujos rinkos ekonomikos savoka išryškėja ir čia pramoninė pramonės žemės ūkis keičiamas socialiai subalansuotų žemės ūkių, žemės ūkio sistema ir kalbant apie žemės ūkio plėtrą ateityje, tokia, tokia dilema išprovokuoja štai kokie veiksniai. Pirmiausia, tai, kad reikia užsitikrinti, užtikrinti ekonominį socialinį aplinkos auginį balansą, taip pat reikia numatyti tam tikrų pakeitimų, kalbant apie ekonominio perviršio perkelimą globalizacijos kontekste. 25 procentai ekonominio perviršio kažkur nuteka. Pirminio gamintojo lygmenių. Tas perviršis pereina prie to žmogaus, kuris atsakingas už maisto perdirbimą, už maisto produktų pardavimus ir galiausiai visą tą sąskaitą apmoka vartotojas. Taigi tas perviršis turi sugrįžti prie pirminio gamintojo. Ir tai yra pagrindinis paramos principas, paramos, kuri yra numatyta žemės ūkiui. Čia nėra nieko ypatingo, nes jeigu norime užtikrinti subalansuotą ekonominės plėtros politiką, tie, tas pervišis turi sugrįžti prie pirminio gamintojo. Ką mums reikalinga bendro žemės ūkio politika šiame mano apibūdintame kontekste? Didėjant globalizacijai, ūkininkai daugiausiai yra susitelkę tik ties komerciniais aspektais ir jie ignoruoja kitus dalykus, kurie galbūt nėra tokie vertingi rinkoje arba susijęs su papildomais kaštais, pavyzdžiui, aplinkos tarša. Vėlgi, ekonominio perviršio perskirstimas be socialiai subalansuoto apžūp nepatenkintų socialinių lūkesčių. Taip pat tas pramoninis modelis sukuria tokią situaciją, kai tam tikri regionai, kur sąlygos galbūt nėra tokios palankios, susiduria su problemomis. O kainos auga, ypač e, vartotojų kainos ir mūsų maisto saugumas nėra garantuojamas. Taigi pramoninė, pramoninė žemės ūkės, pra, pramoninė žemės ūkio modelis jau artėja į pabaigą, išsi, yra išsisėmęs. O makroekonominio racionalumo kriterijai nėra pakankami. Turintomenėje dabartinį laikotarpį socialinė aplinkosauginė aspektai yra labai svarbus ir tame pramoniniame modelėje juos nėra atsižvelgiama tai, kas yra dabar, nėra baigtinis e, paveikslas. Mums reikalinga institucinė parama, kad būtų tas modelis išbaigtas. E, jo, jo lab tokiu metu, kai tų ir gamtinių išteklių mažėja. Dėl to turėtumėme panalizuoti situaciją iš šios perspektyvos. Ir jeigu norite daugiau sužinoti apie bendros žemės ūkio politikos svarbą, turėtumėte atsižvelgti iš tai, ką. Yra tam tikrų sričių, kur bendros žemės ūkio politika skatina efektyvumą, kur kas daugiau nei bet koks kitas ekonominis mechanizmas. Tai yra būdinga toms sritims, kur yra akcentuojamas antrasis ramstis, kur daugiau yra dėmesio skiriama išorėms, išoriniams veiksniams ir toms viešosioms e, gerybėms. Maisto saugumas, augant e, maisto paklausai, turėtų virsti kova už kokybę. Štai kas geriau mūsų vartotojams. Čia problema išsaugoti pusiausvirą, nes viena vertus yra ekonominės valdysenos dalykai, kita vertus yra tie aspektai, kurie yra susijęs su socialiniais ir aplinkosauginiais dalykais. Ir tuos du svertus reikia subalansuoti. Taigi čia yra tokia sisteminė problema ir bendroji žemės ūkio politika turėtų pasitarnauti visai ES, tačiau Taip pat turime suvokti, kad socialiniai poreikiai, socialiniai lūkesčiai yra labai vairūs e, įvairiose valstybėse narėse ir ekonominės situacijos yra netokios pačios. Yra daug e, disproporcijos apraiškų. Ir norint tų disproporcijų atsikratyti, reikia algoritmą keisti, tą algoritmą, kurio pagrindu veikiame. Socialiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai aspektai nėra tokie patys visose valstybėse narėse, tačiau bendrosios žemės ūkio politikos vaidmuo turėtų būti užte, užtikrinti tam tikrus bendrus principus ir atsižvelgti į įvairius galimus sprendimus, sprendimų įvairovę. Dėl to yra reikalingas kompromisas, o kova už tą kompromisą yra aiškiai matoma, net jeigu pažvelgtumėme tai, kas buvo su ankstesnėmis finansinėmis perspektyvomis nuo 7 iki 13 metų. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad jeigu palygintumėme ir pažiūrėtumėme, kokie yra skirtumai tarp centrinės rytų Europos ir vakarų Europos. Aišku, čia pirmiausia įvardyjamas yra augimo potencialas, žemės ūkio produkcija ir produkcijos mastai yra kitokie. Taigi tiesioginės paramos, veiksm, tiesioginė parama būtų kur kas veiksmingesnė nei kitose šalyse. Toks būtų vienas skirtumų. Taip pat mažesnis, mažesnė įtaka aplinkai irgi išvelgiama. Tai reiškia, kad turime tam tikrų rezervų, kalbant apie įprastinę pramoninę žemės ūkio gamybą, bet pakeitimai, pokyčiai gali būti kur kas dramatiškesni. Taigi, atsižvelgiant į tą potencialą, aš manau, kad mes galime diversifikuoti ir taikyti įvairius veiksmus kaimo vietovėse. Tam tikrą prasme ir senosiose valstybėse narėse, ir Lenkijoje yra ir jaunų ūkininkų, tačiau trūksta infrastruktūros ir technologijų. Tai yra didžiausias mūsų uh, didžiausia mūsų problema ir aišku, mūsų poreikiai, investicijų poreikiai yra skirtingi. Jeigu bendrai per ilgesnę laiko perspektyvą įvertintumėme visą sistemą, tie skirtumai labai išriškėtų. Ačiū. Man atrodo, kad jūs ką tik pristatėte tikrai e, įdomių pamastymų ir tai mums sukelia nebejotinai labai daug klausimų. Ir kitas kalbėtojas yra ponas Martin Cimermanis iš Latvijos. Jis kalbės apie kaimo plėtrą, nes e, prieš, ką tik kalbėjęs kalbėtojas kalbėjo apie pirmąjį ramstį. Prašau, žodis jums. Eh, paldies par iespēju uzstāties šeit. Dėkuoju. Aš kalbėsiu latviškai apie situaciją Latvijoje, apie ekonominę socialinę raidą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, kurie išreiškė mums paramą, konsultavo, patarė dėl to, kaip reikėtų toliau plėtoti kaimiškuosius regionus iki 2020 metų. Aš savo pranešime kalbėsiu apie tai, ar svarbiausias dalykas yra žemės ūkis ar kaimiškų regionų tolesnės neraida. Tai yra klausimas, kuris iškyla visai Europai ir jis tiesiogiai susijęs su bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Aš norėčiau galvoti, kad e, žemės ūkio politikos ir regionų plėtros politikos sąsajos yra akivaizdžios. Aš norėčiau pasakyti, kad pastaraisiais metais susidarėme su uh, sodybų tuštėjimo metu, kadangi gyventojai iš uh, kaimų iškeliauja, keliasi į miestus, bet to kolūkių sistemai sugriuvus taip pat sumažėjo ir žemės ūkio gamybos apimtys. Ir dabar, jeigu kalbėtume apie tiesioginės išmokas pagal plotą, tai reikėtų su apgailestaujant konstatuoti, kad šitos išmokos yra siejamos su gamybos apimtimis E, dar kolūkių laikais ir jos yra pačios mažiausios visoje Europoje. Taigi tie pradiniai duomenys būtų buvę kitokie, kitokie jeigu mes nebūtume susidūrę su sovietiniu paveldu. Gaila yra taip, kaip yra ir todėl mes turime uh, pripažinti, kad pagristai yra skeptiškai vertinama žemės ūkio plėtra Latvijoje. Jauni žmonės tiesiog palieka kaimus, keliasi į miestus ir dėl tos priežasties reikėtų pagalvoti, kaip galėtume paraginti, paskatinti jaunus žmonės likti kaime. Visų pirma, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip sumažinti tą takoskirą, pajamų takoskirą tarp miesto ir kaimą, kadangi ji dabar sudaro beveik 20-40 procentų. Kalvodami apie kaimo regionų plėtrą, pirmiausia dėmesį turime kreipti į tą didžiulį pajamų skirtumą. Mes tikimės, kad iki 2030 metų šitas skirtumas ženkliai sumažės. Šioje skaidrėje matote, kad žmonių dirbančiųjų žemės ūkio srityje skaičius kasmet mažėja. Kolegė kalbėjusi taip pat Latvijos vardu minėjo, kad per pastaruosius penkerius metus 60 tūkstančių sumažėjo žmonių dirbančiųjų kaime. Tačiau kita vertus viena darbo vieta žemės ūkio srityje sukuria bent jau vieną papildomą vietą kitose srityse, pavyzdžiui, paslaugų teikimo srityse, e, produktų apdirbimo srityje. To mes neturėtume pamiršti. O kalbant apie gamybos rodiklius, turėtume pripažinti, kad jie nėra tokie jau optimistiški. Ir ta didėjanti gamyba neatsveria to, E, sodybų tuštėjimo kaime. Žinoma, mes taip pat siekiame užtikrinti kuo didesnį e, žemės ūkio gamybos efektyvumą, tačiau tai yra pakankamai sudėtingas uždavinys. 20 procentų maždaug ūkininkų jau yra pasiekę pensinį amžių, jie neturi kito pasirinkimo, neturi kitokios alternatyvios veiklos nei e, kaime, nei mieste, todėl jie turi tęsti tą savo ūkininkavimo veiklą ir dėl tos priežasties išlieka pakankamai daug maž, mažų ūkių. Visa žemės, visa ūkio veikla Latvijoje yra sutelkta didžiuosiuose miestuose, o žemės ūkio e, veikla, žemės ūkio gamybos plotai yra per pakankamai e, maži. Iš esmės tik tai nedidelė dalis, apie 40 procentų potencialių žemės ūkio naudmenų plotų yra naudojami gamybai. Taigi yra pakankamai daug žemės, kuri dirvonuoja. Jeigu niekas nepasikeis, tai tos dirvonuojančios žemės kiekis dar padidės. Kalbant apie nedarbą, reikėtų paminėti, kad kai kuriuose regionuose jis sudaro kaimiškuose e, e, regionuose 80 procentų. Kita vertus, tą tendenciją galima pateisinti, kadangi e, našus ūkininkavimas reiškia ir naujas technologijas ir pažangą. Be to, šitas kaimų tuštėjimas yra labai nepalanki mūsų šaliai tendencija apskritai. Ir turėtume pagalvoti apie pačias veiksmingiausias regionų plėtros priemonės. Vien tik tai žemės ūkio skatinimo priemonių nepakaks. Kita vertus reikėtų priminti ir labai didelę emigraciją. Maždaug 200 tūkstančių gyventojų iš kaimiškų regionų iškeliavo iš mūsų šalies. Taigi, toks didelis emigrantų skaičius reiškia, kad mažėja pajamos į valstybės biudžetą ir dėl to kyla pakankamai daug kitų e, pasiekmių. Apmaudu tai, kad jauni žmonės palieka kaimą, išvyksta iš šalies ir būtent jų atžvilgių reikėtų numatyti konkrečias skatinimo priemonės, kad jie matytų prasme likti kaime arba bent jau neišvykti iš šalies. Šioje skaidrėje pavaizduota, kad kaimiškieji regionai yra apgyvendinti labai netankiai. Didžiausias gyventojų tankumas yra miestuose. Yra tokių kaimiškų vietovių ir regionų, kur kvadratinėme kilometre gyvena tik tai trys gyventojai. Kaimo regionų plėtra vystimasis įmanomas tik tai apie miestus arba miestelius. Kita vertus yra pakankamai daug gyventojų, kurie gyvena kaime, tačiau dirba miesteliuose arba gyvenvietėse ir jie į darbą vyksta iš kaimo. Šioje skaidrėje matote, kokio dydžio išmokas už hektarą gavo atskirų regionų gyventojai ir tos išmokos apskritai nepateisina to didžiulio emigrantų skaičiaus. Reikėtų mm, pasakyti, kad intensyvus žemės ūkio gamyba gauna didžiausią naudą iš tiesioginių išmokų, o ne gyventojų dauguma. Žemės kaina pastaruoju metu padidėjo dešimčia kartų. 2004 metais buvo spėliojama, ar žemė ir ateityje įgys didesnę E, naudą, didesnę vertę. Ir tada jau prasidėjo tendencija įsigyti žemę, tikintis parduoti ją brangiau. Ir e, ta papildoma vertė, kuri gaunama iš sandorių žemė, tiesiog keliauja į perparduotojų e, kišenes. Bet to žemės e, regionuose gyvenantiems labai svarbi socialinė gyvenimo ir veiklos aplinka. Labai svarbu turėti laisvalaikio praleidimo galimybių. Kita vertus, jeigu kvadratinėme kilometre e, gyvena trys gyventojai, labai sunku užtikrinti kokią nors laisvalaikio praleidimą. šitie, šitos kliūtis, žinoma, savaime suprantamas dalykas, tačiau jų pamiršti mes negalime. Tiek apie aktualiausias e, kaimo regionų vystimosi tendencijas Latvijoje. Dėkuoju uždėmesi. Bardzo proszę o pytania. Ačiū. Dabar prasideda diskusijos. ir kad įsibėgėtume, pats užduosiu pirmąjį klausimą. Kreipiuosi į poną Čiževskį. Jūs sakėte, kad Žemės ūkio komitete vykstančiose diskusijose apt aptarę įvairiausius klausimus, po to teikėme teisės aktų pasiūlymus. Jūs netgi kalbėjote apie tai, kad mes čia kūrėme naują ekonomiką arba naujus ekonominės politikos sprendimus. Ir manau, kad jūs esate teisus. Žemės ūkis ir agriekonomika skiriasi nuo kitų ekonomikos sektorių. Uh, tik tai apsprendžia tas faktas, kad e, žemė šiuo atveju yra svarbiausias gamybos įrankis ir šiuo požiūriu gam, gamybos procesas žemės ūkėje skiriasi, skiriasi nuo kitų sričių. Kalbėjote apie universalius sprendimus šioje srityje, kurie turėtų būti diferencijuoti praktiniu požiūriu. Tačiau kaip rasti, suformuluoti tuos visuotinus sprendimus, kurie būtų visuotinai įgyvendinti ir įdėkti, jie virstų, jie būtų praktiškai įgyvendinami, vėlgi atsižvelgiant į konkrečias praktinės konkretaus regiono aplinkybės. Turiu klausimą ir kitam kalbėtojui. Jūs kalbėjote apie že, prekyba žemė, žemės perdavimą. Manau, kad tai problema daugelįje valstybių narių, nes e, kasgi superka žemės ūkio naudmenų žemę. Jei tą žemę superka kapitalas, tuomet uh, Tai reiškia, kad žemės ūkio politika yra deformuojama, nes smulkus ūkininkai net, niekada negalės konkuruoti su stambiu kapitalu. Taigi čia reikėtų gerų sprendimų. Norime, kad ūkininkai turėtų galimybę žemę naudoti ūkininkavimui. Nes ūkininkai yra žmonės, kurie nori gauti pajamų iš savo veiklos. Todėl pasiūlyti universalius sprendimus čia yra gana nelengva. Dar viena problema - menkai apgyvendintos teritorijos ir e, sprendimai tokioms teritorijoms. Ponas Jar turi klausimą, ar norite jį užduoti? Puiku. Jūs nepakeičiama šiame komitete. Ačiū pirmininkė. ekonomikos politiką žemės ūkio regionuose. Interpretuojant kitaip, būtų galima pasakyti, kad žemės ūkis gali daug ką nuveikti, tačiau ne viską. Tačiau kita vertus, žemės ūkis gali padėti sustabdyti išvykstančius gyventojus, sugražinti juos į kaimą ir taip toliau. Be to, buvo klausimas, klausima dėl to, kaip atrodo žemės ūkio regionų funkcija, jeigu žemė yra pardavinėjama ir perpardavinėjama. Mes Bruselėje konstatuojame, kad išmokos pagal pirmąjį ramstį patektų tam, kas iš tikrųjų ūkininkauja, o ne tas, kuris yra žemės savininkas. Ar tos priemonės jūsų manimų pakaktų? Kalbant toliau apie ekonomikos politiką, reikėtų pasakyti, kad mūsų komitetas vadovavosi išmokomis pagal antrąjį ramstį, kurios turėtų tekti kaimo plėtrai. Tačiau kita vertus ir valstybės narės, ir regionai turėtų turėti lemiamą žodį, kadangi ne mums nuspręsti, kas yra svarbiausia konkrečioje valstybėje e, vykdant e, kaimo plėtros politiką. Todėl norėčiau paklausti, ar jūsų manimų tie signalai, tos pasiūlytos priemonės į Bruselėje yra pakankamos, kadangi aš manau, kad ne susidurime su lėšų stoka, bet su strategijos netikslumais. Pone Kletford, jūs taip pat turite klausimų? Ne? Tuomet, jei daugiau klausimų nebėra, kreipiuosi į mūsų ekspertus ir norėčiau paprašyti jų pakomentuoti ir atsakyti į užduotus klausimus. Gal aš pradėsiu, nes buvo užduotą klausimą man. Na, ponė pirmininkė, jei jūrininkas nežino, kur link jis plaukia, tai visi pučiantis vėjai jam bus priešiniai vėjai. Taigi, svarbu žinoti, kokia kryptimi eini. Žemės ūkio politika formuojama čia šiame komitete jau daugelį metų. Ir dažnai pasirenkami ad hoc sprendimai. Tai yra iškila problema, reikia sprendimo. Ir po to vėl einame priekin. Tačiau tai nereiškia, kad mes būtent taip kūrėme agriekonomiką. Aš taip pat kalbėjau apie naująją agriekonomiką. Ir Kalbėdamas apie tai turėjau omeny štai ką. Priemonės, kurios yra dėgiamos, turėtų mums leisti identifikuoti tai, ko nematome paprastą akimi. Kalbu apie įplaukas iš žemės. Kalbėjome apie įplaukas, kurias apsprendžia žemės pobūdis, kokio kam ta žemė skirta, kur ta žemė yra. Tačiau negalime ignoruoti aplinkos sauginių aspektų. Ir dabar žaidimas ir jo taisyklės pasikeitė. Dabar trečdalis visų mūsų pagaminamų atliekų jau nebėra įsisavinama gamtos, gam, tai jau viršyje gamtos pajėgumus. Ir čia žemės ūkiui atsiranda papildomas vaidmuo. Manau, kad ES priėmė gerą sprendimą dėl antrojo ramsčio, nuspręsdama atsižvelgti į regioninius aspektus, kalbėdama apie aplinkosaugos dalykus. Ir čia mes tikrai esame lyderiais visame pasaulyje. Mums ant kulnų lipa Junktinės valstijos, tačiau Azija yra dar tikrai toli nuo mūsų. Tai mes pasirinkome tikrai gerą kryptį. Ir tai buvo net, taip įvyko ne todėl, kad mes buvome labai pažangus, tiesiog mums reikėjo atsižvelgti tam tikrus poreikius, išspręsti tam tikrą problemą konkrečiu laiko momentu. Mums reikia kurti agri ekonomiką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes į ekonominius skaičiavimus turime įtraukti dėmenis, kurių anksčiau juose nebuvo. Tai turime atsižvelgti į žemės vertę. Žemės vertė savaime duoda pelno, bet tą pelną pasiima ne ūkininkai, kiti, kurie dalyvauja gamybos grandinėje, tie, kurie atsakingi už perdirbimą, už pardavimą. Na, tai suvokti nelengva, tą suvokti gali būti sunku ir ūkininkams. Jei jau kalbame apie žemės vertę, turime kalbėti ir apie vandens vertę. Uh, ir turime įtikinti ūkininkus, kad vandens e, telkiniai, vanduo kaip resursai priklauso ne tik jiems, bet ir kitiems ir kad jų vertę, kaž... vandens vertę reikia apskaičiuoti. Kalbame apie e, žalinimo priemonės, ekologiškus metodus. Jūs pageidavote universalių sprendimų. Tačiau jie gali būti universalūs tik tai iš principo. Mes iš esmės pritarėme rinką grindžiamam modeliui, e, taikome visuotinę sistemą, remiamasi universale paklauso e, pasiūlos ir paklausos sistema, tačiau visada yra ir įplaukos bei kaštai. O kaip tuos principus pritaikyti praktiškai, tai ir yra praktinė problema, kuri turėtų būti skirtingai sprendžiama skirtingose regionuose. Žinoma, politikai priima sprendimus dėl e, agriekonomikos ir tuomet <coughs> mums belieka pasirinkti tinkamą jų kryptį. Nemanau, kad galėtume nukrypti nuo pasirinkto kurso. Manau, kad jis tikrai pasiteisina. Tačiau turime įtraukti, integruoti ir visus naujus mano minėtus elementus. Dėkuoju, profesoriau. Dabar kitas kalbėtojas. Ačiū. Jūsų pastabas buvo labai teisingos. žemės įsigijimas ne ūkininkavimo tikslais. Tai iš tikrųjų yra didelė problema, kadangi dideli investuotojai įsigyja e, žemę ir dėl to kyla pavojus, kad jinai e, tiesiog pabranks ir uh, šioje srityje apskritai nepadės jokios tiesioginės išmokos. Ką mes galėtume padaryti šioje srityje? Tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra prisirišę prie savo gyvenamosios vietos, prie savo ūkio, jie iš tikrųjų turėtų gauti išmokas už hektarą, kadangi jie neturi kito pragyvenimo šaltinio o tos įmonės, kurios tiesiog įsikūrusios e, kaimiškose vietovėse, jos taip pat negalėtų e, veikti, plėstis, jeigu šita žemė būtų neįperkama arba neparduodama. Man atrodo, kad kai buvo deramasi dėl tiesioginių išmokų, mes nebuvome pakankamai užsispyrę, kadangi iš tikrųjų į kaimo plėtrai reikia didžiulių investicijų, ypač į infrastruktūrą, kadangi infrastruktūra yra plėtojama ir stiprinama tik tai miestuose, o poreikis plėsti infrastruktūrą išlieka ir kaimo vietovėse jis gal netgi didesnis. Kita vertus gali atsitikti ir taip, kad keliai mažai netankiai apgyvendintuose e, regionuose, vietovėse apskritai nebebus remontuojami ir tie gyventojai tiesiog bus izoliuoti nuo pasaulio. Dar buvo neišnagrinėtas ir kitas variantas. Žvelgdami į sovietinę patirtį, turėtume pasakyti, kad mūsų žemės ūkio gamybos potencialas 70 procentų gali būti padidintas lyginant su sovietiniu laikotarpiu, tačiau kita vertus, kaip tą padaryti, kadangi yra suinteresuotųjų, kurie nenorėtų, kad tas visas potencialas būtų išnaudotas. Ačiū. Ir man atrodo, kad jau prieartėjome prie šiandienos posėdžio pabaigos, nebent dar būtų norinčių jų. Jau pasisakyti. Pone Kalieta nekalbėjo šiandien, bet gal kitame pasisakys. E, kaip matau, nieks lyg daugiau nenori pasisakyti, tai aš pabandysiu dabar apibendrinti šiandienos klausimus. Klausimų tema buvo naujųjų valstybių narių patirtis, gyventinant bendrą žemės ūkio politikos reformą, mes bandėme pradėti nuo, kalbėti apie ankstesnius laikus, 2004 metus ir netgi prieš tai, kas vyko rengiantis narystiai. Mes suvokėme, ką tas įstojimas Europos Sąjunga reiškia valstybėms ir turime suprasti, kad tai reiškia, kad teko įsilieti visai kitą ekonomiką, politiką, demokratiją žmogaus e, teises ir panašiai. Ir aišku, tai turėjo įtakos e, pokyčiams kaimo vietovėse, kaimo vietovėse, kurios galbūt buvo labiau atsilikusios naujosiuose valstybėse narėse. Na ir atsakydamas ponios Maginės klausimą, galiu pasakyti, kad iš ties pragyvenimo lygis kaimo vietovėse pagerėjo, kadangi buvo įgyvendinti tam tikrie procesai, kurie yra negryžtamo pobūdžio. Ir taip pat buvo skirta parama po įstojimo. Bet aišku, tų skirtumų vis tiek dar yra nemažai, jeigu ypač pažvelgtumėme į pramoninį žemės ūkį ir ekologišką žemdirbystę, ekologišką ūkininkavimą. Pas mus būdavo dideli ūkiai, populiariausi, gamybos apimtys buvo didžiulės, o po to staiga situacija pasikeitė. O dabar įvairių dydžių ūkių rastumėme ir nėra tokio bendro vienodo sprendimo visiems. Buvo klausiama, ar konkurencingumas galėtų būti vienintelis pagrindinis kriterijus vertinant agroprodukciją ir bendrai žemės ūkio politiką. Mes nemažai kalbėjome apie maisto saugumą. Dabar maisto saugumas jau po įstojimo ES tapo didesnis, geresnis, nes rinkos yra didesnės. Galime geriau realizuoti savo produkciją, aukštos kokybės produkciją. Na ir tai, kaip veikia žemės ūkio sektorius dabar, mes irgi apie tai kalbėjome, apie tai, ko galime pasimokyti kalbant apie apžūp ateitį, apie tai buvo kalbama ir žinau, kad trilogija dabar yra apie tai kalbama, bet aš manau, kad e, mūsų šiandienių diskusijų išvados praturtins ir trilogo posėdžius. Taip pat uždavėme savo klausimą, kiek ma maži ūkiai sukuria problemų ir kiek siūlo sprendimų. Jeigu tai yra sprendimas, tai kokiu būdu tą sprendimą būtų galima pritaikyti ir galiausiai koks bus, kokia bus galutinė sąskaita ir kas ją apmokės. Mes dažnai linkę manyti, kad maži ūkiai gali veikti lygiai taip pat kaip stambus ūkiai, bet čia mastai yra kitokie ir tikrai tas nėra įmanoma. Mažas ūkis niekuomet negalės pagaminti tiek produkcijos, kiek didelis ūkis, jeigu kopijuos stambaus ūkio gamybos sistemą. Ir čia reikalingas visiškai, visiškai kitas modelis. Galiausiai egzistuoja skirtumas tarp gamybos vietos ir vietos, kur vartotojai gali gauti, gali įsigyti maisto. Kaip priartinti tuos e, dalykus, kaip tą stalą priartinti prie laukų, jeigu, jeigu tai būtų galima pasakyti. Uh, Ir bendroji žemės ūkio politika turėtų įtakoti pokyčius kaimo vietovėse. Aišku, infrastruktūros klausimas irgi yra labai svarbus, be tinkamos infrastruktūros neišspręsime jokių problemų, problemų, kurios labai aktualios kaimo vietovėse. Taigi, tiek pabaigai ir dėkoju ekspertams. Pirmadienis visuomet yra nelengva diena, nes mes pradame darbą komitetuose. Ne visi kolegos atvyksta pirmadieniais laiku. Kai kurie dar vis e, netvykę. Tačiau manau, kad mes tikrai sulaukėme nemažai susidomėjimo salėje. Diskusijos buvo labai įdomios ir tie, kurie nedalyvavo, tikrai bus informuoti apie jų išvadas. Kitas posėdis numatytas gegužės 29 dienai ir 30 gegužės dienai. Pradėsime trečiadienį, 3 val. po pietų. Jeigu daugiau klausimų nėra, baigiame šiandienos posėdį. Malonaus vakaro. Ir dėkoju dar kartą ekspertams. Jūsų pasisakymai buvo labai įdomus. Ir tikiuosi, kad diskusijos tęsis konferencijoje Krokuvoje konferencija vyks Liepos mėnesį. Tai bus trečioji konferencija, kuri bus skirta šiai konkrečiai temai. Tikiuosi jūs ten visus pamatyti e, toje konferencijoje Lenkijoje. Ačiū.